kada nors galėsime padiskutuoti apie tai, kad e, ar konstatuoti faktą, kad ši krizė kampanijos regione pagaliau buvo išspręsta. Ačiū. Pono Kacolino taip pat nėra salėje, nors jisai buvo sąraše kalbėtojų. Ar dar kas nors nori, ar dar kas nors nori <laughs> kalbėti? Jei ne, tuomet posėdis baigtas, protokolas bus pateiktas patvirtinimui kitos sesijos pradžioje jeigu neprieštaraujate, rezoliucijas patvirtintas e, šiandien nusiųsi atitinkamams e, asmenims. Ši plenarinė sesija baigta.